programas. Vienas Čekijos universitetas e, kuria švietimo programėlę vaikams ir tėvams, e, kurie, kuri leidžia geriau įvertinti įvairius pavojus internete. E, toliau panas Čiodaru, socialistai ir demokratai. Ačiū, ponia pirmininkė. Pasaulis pasikeitė. Tai gali būti gerai, bet aišku, vaikai yra pažeidžiami ir čia mums kyla įvairių nuogastavimų, ypač dėl internetinio turinio. Galima paminėti pedofiliją, vaikų pornografiją, e, priekabiavimą. Aš savo gimtajame mieste gydau vaikus, kurie e, yra priklausomi nuo interneto arba jiems atsiranda tam tikrų komplikacijų dėl piknaudžiavimo laiku internete. Ir taip pasidaro nepaisant vyriausių įstatymų esamų, esančių įstatymų. Taigi reikia integruoto požiūrio, kad internetas būtų saugesnis. Taigi kokios bus pirmosios trys priemonės, kurių imsitės? Ačiū ir dabar paskutinis kolega Pereira, GUE frakcija das crianças existem riscos de violação de privacidade, de uso comercial. Ačiū, pirmininkė. Internete yra vairių pavojų privačiam gyvenimui, rizikos sveikatai, priklausomybė. Kitos problemos tai yra seksualinio pobūdžio informacija, lošimai internete, ir vairi informacija, kuria gali būti netinkama vaikams, jų amžiui. Reikia, kad vaikai kaip galima mažiau susidurtos tokiais pavojais. Kaip ten bebūtų, turime tam tikrų abejonių dėl tų priemonių, kurias, kurių būtų galima imtis. Mes žinome, kad negalime riboti žodžio laisvės ir tenka gerbti asmeninių duomenų reikalavimus. Ir viešosios, viešas sektorius turi siekti apsaugoti žmonės nuo pavojų internete. Ačiū toliau. Diskusijos pabaigai prašau komisijos nariai dalį. Ačiū visiems už pasisakymus. Aš pasižymėjau daugelį jūsų komentarų dėl tų priemonių, kurio imsimės. Aš jau jas išvardėjau savo pirmajame pasisakymė prieš jums pradedant komentuoti mano žodžius. Komisija džiaugiasi, kad ši tema yra svarbi parlamentui ir yra įstikinusi, kad naujos priemonės šioje srityje susilauks Europos parlamento paramos. Tuo pat metu parlamentas gali pasikliauti visišką komisijos paramą, stiprinant vaikų saugumą internete. Mes esame pasiryžę e, siekti, kad Europa būtų lyderė šioje srityje, ir užtikrinti aukštus apsaugos standartus bei stimuliuoti tinkamus veiksmus skaitinėme sektorijoje. Šiandienos e, vaikai e, bus rydienos ekonominės kos varikliai, e, kad tam, kad jie, jeigu jie turės tinkamų įgūdžių, tai bus gera investicija Europos ateičiai. Ačiū visiems planeto nariams už indėlį į šią diskusiją ir, kaip jau sakiau, pasižymėjome visus e, jūsų pasiūlymus. Ačiū. Dėkoju. Baigiame e, diskusijas šią darbo atvarkės temą ir dabar paskutinis darbo atvarkės punktas - koronavirusas, pagrindinių teisų užtikrinimas ir koordinuotas Europos atsakas. Pone Dali, norėčiau dar kartą suteikti Jums žodį. E, komisijos vardu padaryti pareiškimą. E, Melinosio, klausimai pagal melinosios kortelės procedūrą bus e, leidžiami, bet tik po to, kai pakalbės komisarė. You, Dėkoju, ponė pirmininkė. E akivaizdžiau nei bet kada, kad e, dabar mes susidurėme su vienu didžiu, didžiausiu iššūkiu, tai yra e, anti, e, antimikrobinio atsparumu ir e, baisiomis lygomis. E, koronaviruso protrukis yra e, to įrodymas ir aišku, mums reikia e, stipriau bendradarbiauti tiek ES, tiek ES e, e, su kitais pasauliniais partneriais. E, ir aš labai džiaugiuosi galėdama su jumis šiandien aptarti Europos atsaką e, į šią problemą. Europos komisija mobilizavo savo e, pajėgas, ypač Europos lygų tyrimų centrą, kad galėtų duoti atsaką šiam lygos protrukiui. Taip pat yra labai svarbu keistis informaciją su valstybėmis narėmis. E, toliau ieškoti vakcinos ir e, kad tinkamai veiktų e, civilinės saugos mechanizmas. Aš norėčiau Jums pasakyti, pateikti keletą pavyzdžių ir pakalbėti apie e, idėjas, kaip būtų galima spręsti šias problemas. Tačiau visų pirma, reikia padėkoti visam medicininiam personalui, kuris dirba labai sudėtingomis sąlygomis. Praėjusią savaitę E, mes išreiškėme užuojautą mirus daktarui Hu Venglan, kuris buvo pirmasis gydytojas, kuris pradėjo kalbėti apie šitą virusą, koronavirusą. Ir, ir, e, ir e, taip pat norėčiau pasakyti, kad sausio 28 dieną komisijos pirmininkė von der Leyen e, inicijavo komisijos krizinius sprendimus. Mano e, e, kolega Lenačiš ir toliau e, dalyvauja posėdžiuose su krizės koordinaciniu komitetu. Tuose posėdžiuose dalyvauja e, įvairių e, organizacijų tiek civilinės saugos, tiek sveikatos apsaugos, tiek tyrimų e, ir komunikacijos e, institucijų atstovai. Ir aš dar kartą noriu pabrėžti, kad šitas iššūkis reikalauja iš mūsų bendrų pastangų ir to, kad mes pasinaudotume visomis turimomis priemonėmis. Atitinkamos komisijos tarnybos ir e, Europos išorės veiksmų tarnyba nuolat stebi situaciją ir priema sprendimus e, dėl veiksmų, kuriems e, reikalingi koordinuoti sprendimai. E, taip pat e, vyksta koordina, koordinacinis darbas tarp valstybių narių, ypač dėl dėl ligonių repatrijavimo. Kai kurios valstybės narės, pavyzdžiui, Prancūzija ir, ir e, Prancūzija ir Vokietija repatrijavo šimtus savo piliečių iš atitinkamo Kinijos regiono. Komisija e, nuolat taip pat su ministrų taryba dirba e, e, tuo klausimu ir, ir, ir, e, ir mes. E, Čia pastelkėme keturis, keturias priemonės. Visų pirma, ankstyvosios saugos mechanizmas, toliau komunikacijos tinklas ir nes nes komunikacija yra sėkmės dalis, todėl yra labai svarbu dalintis informaciją ir e, dalintis esamomis strategijomis. Šiuo metu komisija jau skiria 10 milijonų eurų e, viruso tyrimams. E, Ir taip pat buvo e, aktyvuotas atitinkamas projektas, e, kur, pagal kurį 300 ligoninių e, ir 9, 90 labora, 900 laboratorijų įvairiose valstybėse narėse bendradarbiaus ir ieškos e, priemonių šitos problemos sprendimo. Taip pat mes turėtume dirbti su valstybėmis narėmis, kad, iš, kad e, E, iškristalizuotume bendrą nuomonę dėl to, kaip reiktų elgtis prie išorės sienų, kad būtų užtikrintas e, visų piliečių e, laisvas judėjimas. Komisija planuoja mobilizuoti fondo lėšus, kad būtų pilnai strategiškai pasirenkta kovoti su šia lyga ir kad ir toliau būtų daromi moksliniai tyrimai. E, labai svarbus yra pajėgumų stiprinimas tose e, valstybės narėse, kurios yra e, silpnesnės šioje srityje. Komisija bando pastelgti platesnį požiūrį. Taip pat komisija nuolat vertina e, valstybių pajėgumus vykdyti karantiną ir ligonių izoliavimą. Yra labai skirtingi e, pajėgumų lygmenis lyginant valstybės narės, tiek kalbant apie personalą, tiek apie e, techninės galimybės. Jeigu virusas toliau sklis, mums reikės tik tai, tikrai bendradarbiavimo tarptautiniu mastu. E, mes turime e, daryti viską, kad užkirstume kelią viruso e, plėtrai. Ir taip pat reikia padėti ir Kinijai. E, e, tai būtų tiek pagalba Kinijai, bet tuo pačiu tai būtų rizikos likusiam pasauliui mažinimas. Komisija glaudžiai bendradarbiauja su Kinija tiek techninėme, tiek politinėme ligmenyje. E, Europos Sąjunga jau skyrė 12 tonų apsaugos priemonių Kinijai. E, mes bendradarbiavame su valstybėmis narėmis ir privačiomis bendrovėmis, e, kad būtų, e, kad būtų užtikrintas atitinkamas kiekis apsaugos priemonių ir kad būtų galima E, dalintis su Kinėje. Mes dabar matome, kad nacionalinių lygmenių kai kur trūksta tų prevencinių apsaugos priemonių. E, mes turime dabar e, daryti, žiūrėti, kur labiausiai jų reikia. Taip pat mes įsteigėme bendrą darbo grupę tarp ES ir Kinijos ekspertų, kurie nagrinėja šito viruso problemą. Ir tai turi netiesioginės pasiekmes Ir E, pavyzdžiui, e, vienas toksai rizikingas dalykas tai yra ksenofobijos atsiradimas e, iš Azijos kilusių asmenų diskriminavimas arba žmonių, kurie atrodo, kad yra kilę iš Azijos diskriminavimas, yra tole, tolimesnė problema ir, ir tai pažengė, pažeidžia ES teisę ir komisija netoleruos tokio elgesio. Komisija taip pat glaudžiai bendradarbiauja su Europos vaistų agentūra ir su atitinkamu atitinkamomis e, kitomis institucijomis, kad e, būtų vykdomi tyrimai dėl e, medicininių produktų, dėl vaistų, kurie yra prieinami Europos rinkoje kol kas šitas virusas ne, ne palėtė Europos, tačiau mes vis tiek turime išlikti budrus. Mes turime taip pat E, taip pat stebėti, kaip vyksta, kaip vyksta medikamentų gamyba vietoje. E, ir e, turime įtraukti farmacininkus taip pat į, šią, į šį proces, proces, procesą. Komisija daro viską, kad kovotų su šiuo iššūkiu tiek ES viduje, tiek už, už jos ribų. Ir aš džiaugiuosi, kad e, mes matome, kad yra e, greitai keičiamasi nuomonė, kad yra politinė valia bendradarbiauti. Ir e, svarbiausias aspektas čia būtų Europos solidarumas. Ir, Aš dabar norėčiau išklausyti jūsų nuomonės. Ačiū. Ačiū. Dabar žodis poniai Delangė, kuri kalbės apie P frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos narė. Labai ačiū Jums. Uh, rytoj vyksiančios sveikatos apsaugos ministrų susitikimo išvakarėse tikrai e, tinkama svarstyti šią temą šiandien. Europoje nėra pagrindo panikuoti, bet žmonės teisingai žvelgia į savo šalies e, valdžią ir es institucijas laukdami atsakymų. Noriu padėkoti komisijai už koordinavimo pastangas, e, sustebėjusi ankstesnius epidemijos portukus, kuomet e, atsakas nebuvo toks koordinuojamas. O šiuo atveju e, asmenų repatrijavimo suorganizavimas tikrai nusipelno pagirimo, tačiau noriu perspėti dėl kai ko. Rytojaus susitikime sveikatos ministrai akcentuos, kad sveikata yra nacionalinės kompetencijos dalis. Ir jie bus teisūs, tačiau dabar žmonės nenori kalbėti apie Lisabonos sutartį, jie nori sprendimų. Todėl EPP frakcija tikisi daugybės dalyko. Visų pirma, gebėjimų įvertinimo, visų valstybių parengties įvertinimo, nes mane šiek tiek suneramino, kuomet komisija atstovai pareiškė, kad galime organizuoti galimybę valstybę darbuotojams e, pasinaudoti apsauginę įrangą, jeigu prireiks. Turime tai padaryti dabar. E, taip pat turime tikrinti, kas atvažiuoja iš e, Palesto Kinijos regiono į ES. Taip pat reiktų neteikti vienas kitam prieštaraujančių e, patarimų, kaip, kaip yra daryta praeitįje. Ir taip pat teikti naujausią informaciją kaip galima e, steigti, kad Afrikoje nėra nei vieno susirgymo, tai tuo sunku patikėti, atsižvelgiant į ryšių su Kinija. Arba galbūt yra taip, kad Afrikoje netaip tikrinami e, galimi susirgymai. Ir ministrai rytoj turi pasirūpinti, kad nebūtų jokių silpnųjų vietų visoje e, grandinėje šioje srityje. Toliau ponė Gutelant, socialdemokratų vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti komisijos nariai. Dėkui už jūsų e, prezentaciją diskusijų pradžioje. Pasaulyje e, 40 tūkstančių žmonių užsikrėtė šiuo virusu, virš, apie 1100 jau e, mirė. Koronavirusą E, epidemiją turime e, traktuoti rimtai. Europoje dar nėra daug sergančiųjų, bet e, turime labai rimtai stengtis apsaugoti žmonės. PSO dirba ir stengdamas išsiaiškinti šio, šios epidemijos kilimo atsiradimo priežastis, dėl kol kas nežinome tiksliai, kaip tu, tas užkratas plinta atskirų ekspertų grupių atliekamas darbas, bandant išsiaiškinti e, epidemijos šaltinį, kad ateityje galėtume pasipriešinti panašių epidemijų kilimų yra labai svarbus. Nežinome, ar pakankamai darome ir to nežinosime, kol geriau neištirsime viruso, kol nebus sužinota, kaip jis atsirado ir kaip jis plinta. E, Ir raginu valstybių narių sveikatos ministrus išlikti dėmesingiems ir būti pasirengusiems imtis veiksmų, kuomet paaiškės nauji susirgymo atvejai ir e, pasirengus teikti reikalingą informaciją visuomeniai. Priemonės pasipriešinti e, užkrato plitimui, e, karantino e, vykdymas yra labai svarbu, tuo pat metu nepažydžiant žmonių pagrindinių teisių. E, svarbu, kad, koro, kad dėl koronaviruso nebūtų skelbiama melaginga informacija. Vis dėlto atsižvelgiant į viską, kas pasakyta, gerai, kad komisija dirba ir kad jūs esate čia šiandien ir pasakojate apie tai, kad pasirengimo e, lygis yra aukštas. Ir kad turime galimybę su, su, sutelkti dėmesį į mokslinius tyrimus ir aps, taip apsaugoti žmonės. Ačiū. Dabar žodis poniai čia, Renew Europe frakcijos vardu. Ačiū. Nepraeina nei viena diena be. E, žinių apie, naujų žinių apie koronavirusą. Pasaulis sulaikęs kvapą laukia, kas bus toliau. Atrodo, kad grėsia pasaulinė pandemija, tačiau tai neteisinga. E, Sklaid... Sąmoningai skleidžiama klaidinga informacija yra blogas dalykas. Buvo suimti du asmenys, kuri, kurie e, socialinė žiniasklaidoje teigė, skleidė informaciją apie tai, kad virusas jau pasiekė daugybę tūkstančių žmonių. E, Turime suvokti, kad Europa nedaug ką nuveikė kovodama su melagingų e, žinių sklaida, isterijos kilimu. E, kyla krizė, tačiau e, krizės akivaizdoje Europa turi bū, išlikti rami ir susikaupusi. Todėl mes neturėtume ignoruoti stiprėjančių dezinformavimo kampanijų. Koordinuotas Europos atsakas turi reikšti e, tikslios patikimos informacijos teikimą piliečiams. Pasitikėjimas yra svarbiausias dalykas, nes melaginga informacija kartais yra net piktesnis dalykas nei koronavirusas. Toliau ponas Butikofer, žaliųjų frakcijos vardu. Pirmininkė komisijos narė, kolegos, šioje krizėje E, reiškiame solidarumą Kinijos žmonėms ir ypač Uhano provincijos žmonėms. E, liūdime dėl visų e, epidemijos aukų ir siunčiame užuojautą mirusiųjų šeimų nariams. Reiškiame didžiulę pagarbą Kinijos medikams, kurie dirba labai sudėtingomis sąlygomis ir susiduria su didžiulė rizika. Ypač norėčiau pagerbti e, daktarą Lyvenlian, e, e, jo drąsą ir atsidavimą, bei kitų atsidavimą. ES valstybės pirmos pasiūlė paramą Kinijai. Turime ir toliau teikti paramą ir, kai tik įmanoma, bendradarbiauti. Ši sveikatos krizė dar nepasibaigė. Todėl turime pasirūpinti, kad būtų reikalingos koordinuotos pastangos ES viduje ir ypač tarp valstybių narių. Ir kalbėdamas apie tai visiškai pritariu prieš tai kalbėjusių kolegų mintims. Tarptautinis bendradarbiavimas bendrai yra nepaprastai svarbus. Todėl noriu labai uh, E, konkrečiai pabrėžti, kad Taivanas turi būti visapusiškai įtrauktas į tarptautinės pastangas, kurioms vadovauja PSO. Ir galiausiai yra daug susirūpinimo, ačiū komisijos nariai, kad ji užsiminė apie vis didesnį skaičių pranešimų apie antikinišką arba ant prieš Azijos žmonės nukreiptą ksenofobijos kampaniją žmonių, kurie, žmonės, kurie yra Europos šalise. Tai visiškai neprimtina. Norime pademonstruoti savo solidarumą, neleis, pasipriešinti ksenofobijai ir rasizmui. Ir Žinoma, kalbant apie tai, turime kalbėti ir su melagingomis žiniomis ir baimės skleidimu. Ačiū. Toliau ponia Kopčinska iš AKR. E Ačiū pirmininkė. Komisijos narė atsižvelgiant į temos aktualumą ir į tai, kad mums reikia visapusiškos strategijos kovai su virusu, turiu keletą klausimų komisijai. Ar galėtumėte pakomentuoti rytojaus nepaprastai sveikatos apsaugos ministrų susitikimą? Ar gali komisijos atstovė papasakoti, kaip e, kontrolės ir lygų prevencijos centras, e, sveikatos direktoratas ir Kinijos e, sveikatos centras bendradarbiauja kovodami su koronavirusu, kaip su penktuoju situacijos vertinimu, kurį paskelbė kontrolės ir lygų prevencijos centras, kaip ES koordinuoja savo veiksmus su trečiosiomis šalimis. Konkrečiai, ar komisija svarstė e, ypatingas priemonės tuo atveju, jei virusas labai paplistų Afrikoje, nes tai taptų e, papildoma e, našta sveikatos, tų šalių sveikatos sistemoms. Buvo užsiminta, kad e, vakcina galbūt nebus sukurta per kitus pusantrų metų. Kokia, mm, kokiu veiksmu komisija ketina imtis? Toliau, ponas Urban Krespa, UGA frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Uh, koronavirus yra mažiau pavojingas nei paprastas gripas, tačiau baimės daug daugiau. Dėl stereotipų ir klaidingos informacijos kyla ksenofobijos kampanija prieš žmonės iš Azijos. Tai netoleruotina. Su virusu nepakovosi e, rasizmu. Reikia e, m, nemokamų sveikatos apsaugos paslaugų, Ir turime pasinaudoti šiomis diskusijomis, prisiminti, kad reikia baigti taikyti griežtą taupimo politiką, dėl kurios nukentėjo sveikatos apsaugos sistemos daugelį šalių, taip pat ir Europoje. Reikia priminti, kad tokiose krizėse būtina, absoliučiai būtina gerbti žmogaus teisės ir galiausiai E, reikalaujame, kad būtų visiškai nesitaikstoma su išpoliais prieš žmonėmis iš Azijos, nes nėra blogesnio viruso už ksenofobiją. Ačiū, toliau ponas Štefanėts, e PP frakcija. Ačiū, ponia pirmininkė, ponios ir ponai. Kaip žinome, šiandien jau daugiau kaip tūkstantis aukų koronaviruso yra, daugiau kaip 400 tūkstančių infektuotųjų. Ir šiandien Taivanas yra vienintelė šalis, kuriai neleidžiama dalyvauti PSO posėdžius, kur yra susirgymų. Tai yra spraga pasaulinėje sveikatos apsaugos sistemoje, bet tai yra taip pat ir žmogaus teisų pažeidimas. Taivanas yra vienas svarbiausių uh, vakarų uh, rytų Azijos šalių, kur yra didelis transporto centras ir turime dirbti kartu ir panaudoti visas žinias, kokias tai galime. Uh, Todėl prašau kolegų pritarti mūsų bendram raginimui visiems individams dirbantiems pasaulio sveikatos organizacijoje, kad Taivanas būtų įtrauktas į PSO veiklą. Galime susidoroti su šią lygą tik tai padėdami žmonėms, dirbdami su žmonėmis, kurie nori padėti. Ačiū toliau, ponas Haišel, socialistai ir demokratai. Na, ačiū pirmininkė. Europos Sąjunga turi užkirsti kelią koronaviruso plitimui, bet taip pat susidoroti ir su propagandos skleidimu apie virusą internete, socialinėje žiniasklaidoje. Europos komisija ir kompetentingos institucijos turi imtis tinkamų priemonių. Daug kas padaryta, bet negalime užmigti ant laurų. Ir žinoma, kad <clears throat> Kol kas koronaviruso atveju Europoje yra tik keletas izoliuotų atvejų, bet mes turime skleisti informaciją ir turime informuoti žmonės tinkamai. Ir taip pat reikia pabrėžti prevenciją. Prevencija yra geriau negu gydimas, todėl norėčiau pasakyti, kad medicininių kaukių sunku gauti, jų nėra tiesiog rinkoje. Ir turime piliečiams, piliečiams informuoti, e, kad šlygas sklinda per akis, nosis, burnas, todėl reikia vykdyti informacijos kampanijas ir mokyklose. Noriu paraginti Europos komisiją e, pasistengti skleisti tokią informaciją tiesiogiai piliečiams. Ačiū, pane Trilė Lenuaru. Ačiū, ponia pirmininkė, ponia komisarė. Koronaviruso atsiradimas patvirtina, kad sanitarinė krizė yra pasaulinio pobūdžio, nes virusai prie sienų nesustoja. Jūs priminėte, ponia komisarė, kad ES vaidina savo vaidmenį koordinuojant veiksmus, padeda valstybėms narėjams, e, taip pat teikia rekomendacijas, organizuoja e, piliečių sugražinimą iš Kinijos, e, finansuoja mokslinius tyrimus, skirus 10 milijonų eurų medikamentų paieškai ir vakcinų kūrimui. Girdėjome paskutinėmis dienomis labai kritiškų pasiūlymų dėl Kinijos vyriausybės. Dabar nelaikas mokyti ar e, visuomenės sveikatos e, krizę panaudoti politiniams tikslams. Dabar reikia solidarumo e, kinų gyventojų ir jų gydytojų atžvilgių. Dabar laikas e, padėti šalims, taip pat ir Afrikai, kur e, sanitarinė sistema yra trapi ir ne pati viena negalės sulaikyti epidemijos. Ačiū. Dėkoju. Šiandien turime penkis spontaniškai norinčius kalbėti, visiems penkiems suteiksime žodį, bet dabar jau sąrašą nebepratesime kol kas. Na, o dabar ponia Desuter, prašom. Ačiū, ponia pirmininkė, komisarė. Ne viena šalis ar organizacija negali sustabdyti šio koronaviruso plitimo. ES turi bendrabiauti su valstybėmis narėmis, Kinija ir kitomis e, tarptautinėmis partnerėmis, skaitant Taivaną. Tarptautinė bendruomenė turi padėti visas pastangas, kad e, šis, e, ši lyga būtų sustabdyta, bet koronavirusas negali panaikinti žmogaus teisų. Kinija E, imasi įvairiausių veiksmų, kurie pažeidžia žmogaus teisę. Ir kitur pasaulyje atsiranda antikiniško, antikiniškos xenofobijos ir diskriminacijos. Tartunėje teisė aiškiai sako, kad, kad e, kritinės situacijos e, metu bet koks žmogaus teisų apribojimas turi būti pagristas teisėtumu, proporcingumu ir tinkamais pagrindais. Aš raginu ES saugoti mūsų sveikatą ir žmogaus teisės tiek ES ir kitur. Ačiū, turiu ponas Lyze, EPP. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau išreikšti užuojautą e, e, tiems, kurie mirė nuo, e, tų, kurie mirė nuo šio viruso artimiesiems. E, Komisarė yra e, teisi, mums reikia bendradarbiauti Europoje, tačiau kai mes e, matome e, E, taip pat, kad e, šitos, šita krizė paštrėjo dėl to, kad yra ribojama minties laisvė, žodžio laisvė. E, ir taip pat dar viena problema yra, kad dalis pasaulio, tai yra Taivanis, yra, negali dalyvauti koordinacinėme darbe dėl ideologinių priežasčių. Man atrodo, ideologija negali būti virš sveikatos ir tą turėtų suvokti taip pat ir Kinija. Dėkoju. Toliau ponė Fritson SRD frakcijos vardu. Eh, Ačiū ponė pirmininkė, komisarė. Ši diskusija svarbi. Koronavirusas kelia nerimą pasaulyje ir žmonių susirgusių šią lygą skaičius didėja. Todėl labai svarbu, kad tiek komisija, tiek valstybės narės nuolat piliečiams teiktų teisingą informaciją apie virusą ir su juo susijusią riziką. Žinios ir tyrimai yra labai svarbus. Turime užtikrinti, kad karantino priemonės tiems, kurie rodo lygos simptomus, būtų proporcinga ir kad nebūtų pažeidžiamas žmonių teisės. Turime pasmerkti ir rasistinius išpolius prieš uh, azietiškos išvaizdos žmonės. Dabar visas pastangas turime dėti tam, kad užkirstume e, kelią viruso plitimui e, tiek ES valstybės narėse, tiek pasaulyje mastu. Labai ačiū poniai Dali už labai aišku išdėstymą, kokį darbą dirba ES šioje srityje. Ačiū toliau ponia Vizler Lima, EPP frakcija. Jeigu žodžio laisvė būtų e, gerbiama Uhane, koronavirusas nebūtų paplitęs. Pyongyang pats e, rizikavo paskelbdamas apie šį virusą. Ir e, gydytojai visgi buvo priversti valdžios saugoti paslapti apie virusą. Ir tai, tai jeigu valdžia ta, su tą pačią energiją būtų ėmusi kovos su virusu, tai turbūt nebūtų tokia situacija kaip dabar. Taigi e, dabar ir taip pat ir Taivanų reikia leisti dalyvauti kovojant su šia virusu. E, mirštančių nuo viruso vis daugėja ir e, kin, Kinijos žmonės pirmą mirusio gydytojo vardą naudoja kaip kampanijos lozungą kovoje su šiuo virusu. Tačiau už tai žmonės susilaukia grasinimų įkalinimo. Reikia, tai yra absurdiška. Noriu padėkoti visiems e, mokslininkams ir medikams, kurie dirba keuras, keurmis paromis e, kovojant su šio virusu. Atsiprašau, jums pakeltą mėlyną kortelę, noriu kolegą užduoti klausimą. Ar sutinkate atsakyti? Taip. Prašom, 30 sekundžių. Norėčiau prancūziškai užduoti klausimą. Norėčiau sužinoti, ar e, skaitėte Berbero Kamių knygą Maras. Na, šioje knygos pabaigoje sakoma, kad, kad maro virusas niekad nemiršta ir reikia būti budriems. Kamiu čia turėjo galvoje, kad laisvė yra tai, kurią reikia visais būdais saugoti. Jūs kalbate apie juodąjį marą, bet jis teigia, turime būti visada budrus. Laisvė yra dalykas, kurią turime ginti kiekvieną dieną. Labai ačiū. Aš tikrai noriu Jums padėkoti už šį klausimą. Toliau, ponia Monsera, Žodis jums, EPP frakcijos vardu. Ačiū. Kinija pripažįsta, kad jos atsakė yra trūkumų ir mm, Taip pat neturime informacijos iš Afrikos. Kalba eina apie sveikatos apsaugos krizę, kuri kausto šalis, nacijas, institucijas, mokyklas, renginius, svarbius ekonominius įvykius, pavyzdžiui, pasaulio kongresas Barcelonoje e, ekonomikos klausimus, kuris buvo atidėtas dėl koronaviruso. Reikia konkrečių europietiškų sprendimų, todėl reikalaujame vieningo atsako, e, kurį koordinuotų valstybės narės. Reikia ryšių strategijos bendros ir skubios, kuri nuramintų e, ir patikinti visus europiečius, kad jie saugus. Tik tai tokiu būdu įveiksime dezinformaciją, e, valagingas žinias ir e, stigmą siejamą su šia lyga. Aš kaip europiečia pasigendu iš sveikatos centrų informacijos apie tai, kaip galime apsisaugoti nuo koronaviruso. Ir mes savo partijoje ėmėmės priemonių konkrečių priemonių, pavyzdžiui, e, dėl aiškios e, bendravimo strategijos skatinti vakcinos paieškas, taip pat e, didžių domenų srautų tinkamą valdymą, ypač informaciją apie keliaivius atskrendančius į Europą. Ir rytoj sveikatos apsaugos ministrų susitikime kom, draugė su komisija turi būti pasiūlytas bendras atsakas. Toliau APP frakcijos vardu ponas Tajanė. Dėkoju. Europos e, liaudės partijos pozicija yra aiški. E, pradėsiu dar kartą. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mūsų frakcijos pozicija yra aiški. Mes palaikome Europos komisijos priemonės, bet mes norėtume, kad jau nuo rytojaus ryto komisija pasirūpintų, kad būtų koordinuotas visų valstybių narių atsakas. Visi turi vė, imtis vienodų, vienodų priemonių. Tik tai tokiu būdu galima kovoti su ta krize, kuri atsirado Kinijoje ir nenorime, kad tokia krize kiltų ir Europoje. Todėl mes turime veikti, veikti iš vien, mums reikia priemonių. E, jau Pavyzdžiui, buvo galima parengti klausimyną, e, kur galima e, pagal kurį galima sužinoti, e, ar žmonės atvykstantis į Europą kažkiek dienų praleido Kinijoje ir kokiuose regionuose. Mes turėtume veikti staigiai ir konkrečiai, jeigu nenorime skleisti panikos. Ir toliau paskutinis dalykas. Kinija padarė ne viską, ką ji turėjo padaryti. Visų pirma, jinai ne, neteikė informacijos, tik vėliau pradėjo reaguoti į tą virusą. E, Kinija yra tokios sistemos auka, kaip ir, e, kaip ir Sovietų sąjungoje, tuomet, kai buvo Černobilio tra, trage, e, katastrofa. Taigi Kinija yra komunistinio režimo įkaitė. Dėkoju. Dabar pradėsime spontaniškų pasisakymų procedūrą. Pona Mulțumesc, doamna președintă. La... Ponas Čiuhodaru, dėkoju, ponė pirmininkė. Šiuose diskusijose Kol mes, kol mes diskutavome ir toliau didėjo e, užsikrėtusiųjų skaičius, taigi mes negalime likti abejingi šiam reiškiniui. Sveikata yra pagrindinė teisė ir tą mes turėtume visi palaikyti, nepriklausomai kokiai frakcijai priklausome. Mums reikia atitinkamų veiksmų ir todėl džiaugiuosi, kad jau imamasi tokių priemonių. Mums reikia. Um, e, gerai veikiančio civilinės saugos e, mechanizmo. Tačiau kita vertus valstybėse narėse yra skirtingos e, sveikatos apsaugos sistemos. E, ir tai galėtų taip pat kelti problemų. Mums reikia vieningo, vieningų veiksmų. E, rytoj mums reikia jau turėti atitinkamus sprendimus. Galbūt būtų būtina atitinkamai parengti medicinos personalą Aš aš Vieržo mieste buvau skubios pagalbos, e, aš Vieržo mieste dirbau chirurgų skubios pagalbos skyriuje, tai esu pasirengęs tokiems atvejams. Dėkoju. E, toliau ponė dalį, bet prašau neviršyti vienos minutės, mes nebeturime laiko. Ačiū pirminkė. Airijoje yra. E, 2000 mirčių užfiksuota dėl e, e, žiemos e, šalčių. Taip pat noriu pa pasakyti, kad turime neprasti perspektyvos vertindami šią situaciją. Ir kaip komisijos norė sakė, leiskime mokslininkams viską tirti glaudžiai bendradarbiaujant. Noriu pasidžiaugti kinų pastangomis, kurie padarė viską, ką galėjo, kad uh, sulaikytų šio viruso sklidimą sudėtingomis sąlygomis. Uh, visos valstybės turėtų imti šių pavyzdį. Uh, komisijos narė sakė, kad valstybės ėmėsi įvairiausių priemonių. Turiu pasakyti, kad mano šalis Airija prastai pasirodė šiuo atveju, bet aš tikrai e, noriu pasidžiaugti jūsų komentarais dėl to, kad reikia padėti Kinijai ir kovoti su bet kokia diskriminacija siema su šiuo klausimu. Dėkuoju toliau, ponė Šodrova, APP e vardu. Ponė Šodrova? Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone komisarė, dėkoju Jums už Jūsų pareiškimą ir aš pritariu prieš mane kalbėjusiems, kalbėjusiems kolegoms. Man atrodo, kad e, bendradarbiavimas yra svarbiausias dalykas, todėl man yra nesuprantama, kad Kinija, kuri kviečia bendradarbiauti, e, atsisakė Taivano pagalbos, nors Taivanas pasiūlė taip pat ir medicininių, medicininių priemonių. Taivano e, sveikatos apsaugos sistema yra labiausiai išsivyščiusi ir todėl mes turime padaryti viską, kad Taivanas taip pat dalyvautų PSO veikloje. E, man atrodo, kad sveikata yra svarbiau nei politika. Todėl aš norėčiau, paprašyti jūsų komisarę, kad jūs tikrai patikrintumėte faktus ir, ir mes nesame prieš solidarumą. Čekijos, Čekijos Respublikoje paprasti piliečiai aukojo pinigus Kinijai. Dėkoju toliau. Kitas kalbėtojas yra ponas Zahradil ECR frakcijos vardu. Dėkoju. Yra e, džiugu girdėti, kad ES e, pasitelkdama valstybių narių bendradarbiavimą nori spręsti šią problemą ir taip pat bendradarbiauti su Kinėje jai padėti. Tačiau norėčiau Jums priminti, kad e, ES e ir Kinija yra strateginiai partneriai nuo 2003 metų ir jau dabar mes matome poveikį pasaulio ekonomikai ir ūkio augimui, nes Kinija yra svarbus e, veikėjas pasaulio rinkose ir šitas viruso protrukis trupė, turės taip pat ir e, pasiekmių, pasaulinių pasiekmių. Taigi mes turime kalbėti taip pat ir apie pasaulinį atsaką. Reikia kalbėti apie tai, kad mūsų strateginį partnerį e, Kiniją reiktų geriau įtraukti į PSO koordinacinius veiksmus ir e, taip pat reikia ne netoleruoti e, tos netolerancijos kinų kilmės arba Azijos kilmės žmonėms. Dėkoju. E, ir paskutinis pasisakymas, pono Volis iš GUE frakcijos. Viena minutė, tik viena minutė. Aš ir nedrįsčiau ilgiau kalbėti. Ačiū, pana pirmininkė. 2009 metais keulių maras e, kilo JAV. Jis pasklido į šimtą šalių ir daugiau kaip 10 tūkstančių žmonių mirė. Šiemet vien tik tai Junktinėse valstijose 19 milijonų žmonių susirgo gripu, 10 e, tūkstančių mirė. Man labai įdomu, kad tai, kaip dabar panaudojama šį progą siekiant sumenkinti Kinijos valstybę, e, tai šiek tiek gazdina. Jeigu Kinijai turi problemą e, su koronavirusu, nemanykite, kad jiems reikia, ar nemanote, kad mums reikia mūsų solidarumo, pagalbos, bendradarbiavimo, nereikia panikuoti e, ir jiems spardyti, juos jų spardyti dėl to, kad jie turi problemų. Jie per dešimt dienų pastatė ligonę. Mes dokumento rengėme dešimt, e, šešis mėnesius. Jie geriau pasirodo prisitaikę kovoti su krizėmis negu mes. Turėjome jiems e, ploti. Na, o komisija beje gana pozityviai vertina kinų reakciją PSO taip pat. Bet žinote ką? žmonėms Europoje, kurie juos mėto akmenimis ir kelia žmogaus teisų klausimus, kad sumenkintų e, jų padėtį, e, tai tikrai e, verčia venti. Mes turime pasimokyti daug ko iš kino. Na, baigėme pasisakymus. Dabar ponę Dalį prašome sureaguoti į visus pasisakymus. Um, sorry, microphone. Microphone for this. Prašom įsijungti mikrofoną. Ačiū, ponia pirmininkė, dėkoju nariams už informuotą ir vertingą diskusiją. Aš pasižymėjau jūsų, visus jūsų komentarus. Bet dėl Taivano, kur atžvilgių mes siūlome praktinius sprendimus be jų formalaus dalyvavimo tarptautinėse organizacijose. Tai, tai atitinka vienos Kinijos politiką. Kai dėl Kinijos tarnybų mes kasdien su jais kontaktuojame ir neturime priežasčių abejoti tą informaciją, kurią jie mums pateikia. Taip pat norėčiau nuraminti jūs ir dėl to, kad mes kontaktuojame ir su Afrikos valdžios institucijomis. Ir taip pat ES turi bendradarbiavimo sustarimą su Kinijos lygų kontrolės centru. Mes e, siekiame užtikrinti, kad būtume pasirengę ir kad nebūtų panikuojama, o kad būtume budrus. Aš mm, dėkuoju už tai, kad mūsų tikslas atrodo yra bendras, tai yra užtikrinti veiksmingą nuoseklę ES atsaką į koronaviruso proveržį. Dirbame su valstybėmis narėmis ir siekiame užtikrinti, kad dirbtume sėkmingai. Bet ta sėkmė priklauso nuo koordinavimo su visomis pusėmis ir aktyviu visų pusių dalyvavimu, įskaitant Europos parlamentą. Daug kas priklauso nuo politinės valios, kuri šiandien čia buvo pademonstruota. Pirminkaujantį tarybos šalis surengė neįlinę sveikatos ministrų tarybą, kuri vyks rytoj. Ir tai bus dar viena svarbi proga sustiprinti mūsų koordinavimo paslaugas. Sėkmiai reikia taip pat ir pasirengimo derinimo ir reakcijos derinimo, įskaitant ir prie ES išorės sienų. Taip prisidėtume prie Kinijos pastangų sustabdyti viruso plitimą ir užkirsti kelią e, jo plitimui ir ES viduje ir į ją. Po, e, veiksmingumas turi būti mūsų galtinis tikslas. Turime padėti Kinijai įmantis veiksmų tarptautiniu mas, mastu, taip pat apsaugoti ir Europos piliečius. Ir tai yra įmanoma. Mes ir toliau stebėsime situaciją labai atidžiai ir imsimės būtinų veiksmų. Taip pat informuosime apie visus pokyčius Europos parlamente. Labai ačiū. Ačiū. Rytoj posėdis bus e, pradėtas 9 val. iki 14 val. pato nuo 15 iki 16 val. Darbo tvarkė pateikėte Europos parlamento svetainėje, o šiandien posėdis baigiamas. Ačiū.